Der Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mėly kolegos, pradedu posėdį. Skelbiu, kad posėdis sustabdytas gruodžio 18 dieną, ketvirtadienį, vėl atnaujinamas. Mėly kolegos, mielos kolegės. Visų pirma, norėčiau Jums palinkėti kuo geriausių naujųjų metų, 2009 metų. Tikiuosi, kad 2009 metai padės dar glaučiau suvienyti Europą. Ir tikiuosi, kad mums pavyks skatinti taikos įsigalėjimą pasaulyje. Na, dabar aš norėčiau pateikti pranešimą. Mėly kolegos pirmininkų suėga manęs paprašė pateikti pareiškimą dėl įvykio artimuosiuose rytuose. Diskusijos įvyks trečiadienį po pietų. Tose diskusijose dalyvaus ir užsienio reikalų ministrų tarybos pirmininkas, Čekijos ministras. Mes tikrai labai stengiamės, kad ministras atvyktų pas mus. Ministras beje tą pačią dieną turės išvykti Pietų Afriką. Taigi su mumis jis galės pabūti labai neilgai, bet vis dėlto tikrai tuo džiaugiamės. Na ir tikrai už tai dėkojame Čekijai, pirmininkaujančiai šaliai. Mėly kolegos, šių metų pradžioje mes susirinkome į šį plenarinį posėdį, na o šiuo metu artimuosius rytuose vėl miršta žmonės. Aš asmeniškai ir manau, kad ir jūs taip pat manote, kad žvelgdami į televizoriaus ekranus, jūs tarsi matote skaudžius prisiminimus, tarsi dežavų. Europos parlamento vardu aš norėčiau išreikšti kuo giliausią apgailę stavimą, kad pagilėjo konfliktas tarp Hamas ir Izraelio. Visiškai aiškiai norėčiau pareikšti, kad tikrai nėra priimtina, kad visuomenė ir toliau kentėtų, kad toliau būtų naudojama jėga ir smurtas. Ir Tuo labiau, kad dabar apšaudomi net ir jungtinių tautų pareigūnai. Kiek toliau dar turės e, plėtotis smurto spiralė? Reikia nedelsiant sustabdyti smurto proveržį abiejose barikadų pusėse visiškai yra neprimtina ir kritikuotina tai, kad Hamas raketomis apšaudo Izraelio miestus. Taip pat neturėtumėm pamiršti, kad būtent Hamas E, baigia paliaubas, nutraukia paliaubas. Aišku, reikėtų laikytis proporcingumo principų. Visi žmonės gyvenantis artimuosiuose rytuose turi tokį patį orumą. Na ir visų pirma reikėtų apsaugoti civilius gyventojus. Reikėtų kuo skubiau padėti gazos ruožo gyventojams. Palestiniečiai, izraeliai, izraeliečiai, europiečiai, amerikiečiai, visi žmonės šiame pasaulyje yra vienodi ir tikrai neturėtumėm leisti, kad pablogėtų humanitarinė situacija artimuosiuose rytuose. Mes tikimės, kad bus rasta tvari išeitis, kaip galima išsiveršti šios smurto spiralės. Mano požiūriu nepakanka apsiriboti vien tik kariniais aspektais. Nepakanka vien tik karinio sprendimo šiai problemai spręsti. Reikia rasti politinį sprendimą. Aišku, reikia pasimokyti ir iš praeities pamokų. Reikėtų imtis tokių priemonių, kurios būtų ne tik tvarios, bet ir ilgalaikės. Per pastarąsias dienas aš palaikiau glaudžius kontaktus su Šimonu Peresu, taip pat ir Salam Fayat, Palestinos atstovu, taip pat ponu Itsek. Na ir taip pat palaikiau glaudžius kontaktus su aukštais ES pareigūnais, atsakingais už užsienio ir saugumo politiką, pavyzdžiui, Xavier Solana, kuris jau kurį laiką yra tame regione. Aš palaikau glaudžius kontaktus ir su, Euro, e, medite, su Viduržėme jūros regiono sąjungos pirmininku. Taip pat e, palaikau glaudžius kontaktus ir su Italija, ir su Maroko parlamentu. Uh, Mustafa Mansūri, tai yra Maroko parlamento atstovas. Na ir visų pokalbių metu aš visą laiką aiškiai sakydavau, kad Europos parlamentas visiškai palaiko tuos reikalavimus, kuriuos suformulavo ES taryba ir kurie atitinka jungtinių tautų saugumo e, tarybos rezoliucijos paskelbtos sausio 8 dieną mintis. Ši rezoliucija atitinka tarptautinės teisės aspektus. Ja palaiko saugumo taryba, na, išskyrus JAV, kuri susilaikė. Taigi, darykime viską, kad ši rezoliucija susilauktų pritarimo tiek iš Izraelio, tiek ir iš Palestinos pusės. Reikėtų kuo skubiau užtikrinti paliaubas. Tokias paliaubas galima pasiekti tarpininkaujant Egiptui ir, kitiems asmen... ir visiems kitiems. Taip pat reikėtų nedelsiant užtikrinti humanitarinės pagalbos teikimą. UNRWA reikėtų suteikti galimybės toliau tęsti humanitarinę veiklą niekieno nekliudomai. Na, galbūt iš pradžių tris valandas per dieną nevyriausybinės organizacijos ir jungtinės tautos turėjo sustabdyti savo veiklą artimuosiuose rytuose. Na ir dabar situacija yra tokia, kuriams absoliučiai neprimtina. Mes taip pat reikalavome, kad būtų suintensyvintas taikos procesas. Norint pasiekti ilgalaikę taiką, reikia pasiekti dvišalį sprendimą tarp Izraelio ir Palestinos kaip dviejų suverenių nepriklausomų valstybių. ES kartu su kvarteto valstybėmis, arabų partneriais ir visais konflikto dalyviais, dalyvaujant jungtinėms tautoms, turėtų vėl kiek įmanoma greičiau pasiekti taiką. Vis dėlto norint pasiekti taiką, visų pirma reikalingas susitaikymas Palestinos pusėje. Šiandien mes turėtumėm kelti tokį klausimą. Koks metodas turėtų būti pasirinktas siekiant taikos proceso? Nepaisant to, kad kol kas pažanga yra mažai apčiuopiama, dar prieš porą savaičių buvo galima daryti prielaidą, kad vyksta kažkokios dėrybos. Tarptautinė bendruomenė, o ir mes, Europos Sąjunga, nuolat rėmėme dėrybas dėl taikos, taip pat teikėme ir finansinę paramą. Siekiame sukurti pagrindinės sąlygas Palestinos valstybės įkūrimui. Na, bet ar mes tikrai pakankamai efektyviai veikiam politiškai? Tokį klausimą savo turėtumėm užduoti. Na, dabar vykstant kriziai, mastoma tik tais apie artimiausią ateitį. Siekiama, kuo įmanoma, greitesnių paliaubų. To reikalavo ir Junktinių tautų saugumo taryba. Mūsų patirtis kaupta per pastaruosius dešimtmečius rodo, kad taika artimuosiuose rytuose negali būti užtikrinama vien tik tame regione. Nepakanka vien tik sutaikyti abi konflikto pusės Dėl šios priežasties tarptautinė bendruomenė turi būti pasirengusi reikalauti artimųjų rytų tam, kad nepasikartotų praėjusių dešimtmečių patirtis. Tarptautiniai būrėjai turėtų ir galėtų padėti užtikrinti paliaubas. Dėl to mes turime daryti viską, kas nuo mūsų priklauso, kad Egipto ir Prancūzijos planas panaudoti tarptautinius mechanizmus, norint užtikrinti gazos sienų saugumą, būtų įgyvendintas. Na ir visų pirma, reikėtų sustabdyti ginklų ir raketų kontrabandą į gazos ruožą. Dar Anapolio proceso pradžioje ES e, parengė strateginį dokumentą, kur patvirtino, kad ES yra taip pat pasirengus dalyvauti šiame procese. Leiskite man pažymėti dar vieną svarbų dalyką. ES ir tarptautinių saugumo pajėgų panaudojimas gali užtikrinti tik trumpalaikės paliaubas, trumpalaikę taiką. Norint užtikrinti taiką, Reikia vienodai garantuoti saugumą tiek Izraelio, tiek ir Palestinos pusiai. Tai reiškia, kad panaudodami karinės priemonės turime užsibrėžti tokį tikslą kaip ilgalaikė taika. Mes turėtumėm ne tik siekti taikos, bet ir padėti ją sudaryti. Ne vienerius dešimtmečius kaupėsi neapykanta abiejose pusėse ir ją reikia sustabdyti, kol dar labiau neįsilepsnoja. Mėly kolegos, baigdamas norėčiau pasakyti, kad 2008 metais buvo tarp kultūrinio dialogo metai. Mes, Europos parlamentas, darėme viską, kad tie metai taptų uh, politinės vilties metais. Mes tikrai tikimės, kad nebevyks tarp kultūriniai susidūrimai. Įvykiai gazos ruožė rodo, kaip greitai galima nekais pavirsti visas pastangas plėtoti tarp kultūrinį dialogą. Na ir dar blogiau. Ekstremistai ir fundamentalistai nesiekia taikos. Jų tikslas yra ir toliau plėtoti smurtą. Bet, bet smurtas sukuria tik naują smurtą. Ir taip toliau būti negali. Tik dialogas ir dėrybos yra išeitis iš krizės. Tai nėra tikslas kaip toks. Tai yra svarbiausias tikslas. Svarbiausias tikslas, norint užtikrinti, kad žmonės tiek Izraelėje, tiek ir Palestinoje gyvens taikoje ir saugiai ir kad nebus pažeidžiamas juorumas. Mėly kolegos, dėkoju už jūsų dėmesį. So, liebe Kollegen. Mėly kolegos,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 Šie parlamentarai tapo Rumunijos parlamento nariais. Remiantis 7 straipsnio antrąją dalimi, o taip pat ir 4 straipsnio pirmąją dalimi, aš konstatuoju, kad nuo 2008 metų gruodžio 19 dienos jų vietos liko laisvas. Taip pat Rumunijos institucijos man pranešė, kad nuo gruodžio 22 dienos 2008 metų Adrian Manolė pakeis ponę Anastaziją, Josif Matula pakeis Jako Pritsi, Kalin Katalin Širita pakeis ponę Popą, Aleksandrą Nacarę pakeis poną Filip, Daniel Petru Funerų pakeis poną Opre. Jie tampa naujais Europos parlamento nariais. Kuo nuoširdžiausiai sveikinu naujosius kolegas. Kompetitingos Suomijos institucijos pranešė, kad ponė Evarita Zinandan pakeis ponę Kaupi nuo 2009 m. sausio 1 dienos. Ji tampa naująją Europos parlamento nare. Remiantis darbų tvarkos trečios straipsnio antrąją dalimi, naujai nariai, kol jų mandatai dar nėra peržiūrėti ir kol dar niekas jų neužkirti, ginčia dalyvaus Europos parlamento ir jo organuose posėdžiuose, turės visas teisės, su sąlyga, kad jie pateiks rašytinį pareiškimą, kad jie neina jokių kitų pareigų, kurios būtų nesiderinamos su Europos parlamento nario veikla. EPP frakcijos pasiūlymo pagrindu ponas Robert Atkins nebedirbs E, turizmo ir transporto komitete. Sausio 8 dieną įvyko pirmininkų suiga ir ten buvo pritarta pagal 42 straipsnį ir po to, kai įvyko konsultacijos atitinkamame komitete, Peter Hustings tapo Europos domenų apsaugos pareigūnų. Na, o panas Giovanni Butareli buvo paskirtas Europos domenų apsaugos pareigūno pavaduotoju. Tai yra bendras paskirimas. Europos parlamentas ir taryba paskiria šios pareigūnus. Na, o trečiadienį kartu su tarybos pirmininku aš pasirašysiu atitinkamą sprendimą. Na, o dabar taip pat noriu pranešti, kad sausio 14 dieną pagal 68 straipsnį aš kartu su tarybos pirmininku pasirašysiu šešis teisės aktus pagal bendro sprendimo procedūrą. Šie visi šeši aktai yra išdėstyti šios dienos posėdžio protokole. Mėly kolegos, galutinis darbo atvarkės projektas, kurį patvirtina pirmininkų suiga, ketvirtadienį sausio 8 dieną pagal 130 ir 131 darbo tvarkos straipsnius, jums yra išdalintas. Šiandien pirmadienį. Šiandien pirmadienį turiu tokių pranešimų. Pone Andrikėne negali dalyvauti šiandien vakare ir pristatyti savo pranešimą dėl Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos. Todėl dėl, balsavimas dėl šio tre... pranešimo vyks trečiadienį be diskusijų. Taip pat Taip pat pakeista ir šiek tiek antradienio darbo tvarkė dėl e, gazos ruožo. Kolegos, padėtis gazos ruožė yra tema, su kuria esame visi susipažinę. Todėl akivaizdu, kad apie tai privalome kalbėti ir parlamente. Tačiau taip pat norėtume, kad Junktinių tautų saugumo taryba patvirtintų.